tuo klausimu, kai ateitie formuosime politi savo politiką ir dėkoju visiems e, už pasisakymus, už dalyvavimą diskusijoje. Ačiū. Sulaukėme šešių atsakymų. Rytoj 12 val. bus balsuojama. Taigi pereiname dabar prie kito darbo atvarkės klausimo. Tarybos ir komisijos pareiškimai dėl ketvirtosios jungtinių tautų konferencijos mažiausiai išsivyščiusių šalių klausimų. Mūsų šiek tiek spaudžia laikas, dėl to visų prašau pasisakyti trumpai. Taip pat tą patį sakau ir tarybos bei komisijos atstovams. Kalbėkite kiek įmanoma trumpiau, kad galėtume laiku išnagrinėti visus darbo tvarkės klausimus. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Nemet tarybos vardu. Jūsų pareiškimas. Members, the... Ponios ir ponai, ES yra pasiryžusi siekti, kad ketvirtoji jungtinių tautų konferencija dėl mažiausiai išsivyščiusių šalių būtų sėkminga. Ji vyks e, gegužės 9-13 dieną Stambule. E, ES mano, kad ši konferencija bus puikiai proga sustiprinti paramą mažiausiai išsivyščiučiom šalims. Taryba neseniai patvirtino išvadas, kurios bus dėrybinės gairės, kuriomis naudosis um, Europos dėrybininkai, rengdamėsi konferencijai ir jos metu teikti prioritetą mažiausiai išsvyščiučioms šalims yra vienas mūsų tikslų. Mes esame tvirtai pasiryžę remti visų mažiausiai išsivyščiusių šalių tvarų vystimasi. Šios šalis yra pats vargingiausias ir silpniausias tarptautinės bendrijos segmentas. Jos taip pat labai neatsparios išorės e, šokams, e, stikiniams ir žmogaus sukeltoms nelaimėms ir užkričiamoms lygoms. Mes numatome imtis priemonių, kurios turėtų atspindėti konkrečius mažiausiai išsivyščiusių šalių poreikius. Mes remsimės tuo, ko išmokome iki, nuo iš 2001 metų veiksmų programos, kai buvo nustatomi konkretus tikslai mažiausiai išsivyščioms šalims. Mes atnaujiname partnerystę su mažiausiai išsivyščiusiomis šalimis. Svarbu, kad numatytume tinkamas priemonės kintančiame pasaulyje. ES ypač mano, kad Konferencijos išvados turi būti siejamos su trim pagrindiniais tikslais. Visų pirma, kova su mažiausiai išsivyščiusių šalių pažeidžiamumu, jų atsparumo šokams didinimas. Antra, sukurti palankę aplinką mažiausiai išsivyščiusių šalių tvariam vystimusi. Ir trečia, e, reikia skatinti tų šalių tvarų ekonominį augimą. Būtent remdamėsi šiais tikslais e, dalyvausime dėrybose, konferencijoje ir tais tikslais remsimės pasirengdami konferencijai. ES yra didžiausia paramos teikėja šioms šalims. Mes vykdome savo įsipareigojimus, visų pirma, suteikdami prieigą prie rinko, rinkų, taip pat mažindami skolas, taikydami kilmės taisyklės, teikdami oficialią vystomąją pagalbą. Kai kurios mažiausiai išsivyščiusios šalis dabar pas, per pastarąjį dešimtmetį pradėjo vystytis, bet reikia pripažinti, kad pažanga yra netolygi ir reikia dar daug ką nuveikti, ypač pakraštinėse Saharos šalyse, kurių padėtis yra labai trapi. Ir dėl šios priežasties ES neseniai dar kartą patvirtino savo įsipareigojimus E, taigi, kėtinama oficialiosios paramos dydį nuo 0,15 procentų didinti iki 0,25 procentų bendrųjų nacionalinių pajamų visų valstybių narių. Ir e, parama turi būti teikiama, jeigu priimančioji valstybė rodo iniciatyvą ir prisima atsakomybę. Ir sieksime bendros pažangos visose mažiausiai išsivyščiusiose šalise žmogaus teisų, lyčių lygybės ir kitose srityse. Mes taip pat esame įsitikinę, kad visoms šalims tenka atsakomybė padėti besivystančioms šalims, kad jos galėtų išbristi iš skurdo ir gyveninti tūkstantmečio plėtros tikslus. Reikia, kad vystimosi partnerių politika būtų kokybiška ir nuosekli. Reikia didinti pagalbos mechanizmų efektyvumą ir vykdyti prisimtus įsipareigojimus. ES keletą kartų jau ragino kitus donorus vykdyti įsipareigojimus. Taip pat sparčiai besivystančios šalis taip pat turėtų teikti savo paramos dalį mažiausiai išsivyščiusiams šalims. Ačiū ministrė. Toliau e, sutikiu žodį komisijos atstovui. Pirmiausia, pana Nikolai mosavo mėlyną kortelę. Norėčiau paprašyti jos palaukti spontaniškos pasisakymų dalies. Negalima užduoti klausimo tarybai ir komisijai tokiu būdu. Turite paklausti, palaukti spontaniškų pasisakymų dalies. Taigi, ponas Fiulė, Toliau komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Komisija yra, e, sieks ketvirtosios jungtinių tautų konferencijos sėkmės Stambule, siekiant sukurti naują politinį judėjimą augimui, tvariam vystimuisi ir skurdo mažinimui mažiausiai išsivykščiusiose šalise. Tokie mūsų įsitikinimai yra išdėstyti tarybos išvadose, kurios buvo patvirtintos praėjusią savaitę, kovo 31 dieną, dėl gairių dalyvaujant ES šioje konferencijoje. Man taip pat malonu pastebėti, kad Europos parlamentas taip pat dalyvaus nemažomis pajėgomis delegacijoje dalyvaujančioje konferencijoje. Daugelis mažiausiai išsivyščiusių šalių padarė pažangą savo vystimėsi, tačiau ta pažanga buvo nevienoda ir nemažai dar darbo reikia nuveikti. Per mažai iš tų šalių e, išbrenda iš šios kategorijos, o dauguma atsilieka siekdamos tūkstantmečio tikslų. Mes, donorai ir mažiausiai išvyčiusios šalis, turim pasimokyti iš kai kurių e, tų šalių sėkmės, taip pat ir iš Bruselio programos, veiksmų programos įgyvendinimo. Pasaulinė partnerystė ir tarpusavio atskaitomybė yra gyvybiškai svarbus konferencijos sėkmiai. Vystimasis yra bendras iššūkis. Besivystančios šalius yra pirmiausia atsakingos už savo vystimasi, kurdamos ir gyvendinamos tinkamą politiką ir E, dėkdamos gerą valdymą. Kai kalbama apie mažiausiai išsivyščiusias šalis, tai ES buvo e, sėkmingiausias vystimosi partneris gyventinant e, įsipareigojimus, ypač kai kalbama apie patekimą į rinką, kilmės taisyklės ir skolų nurašymą. ES yra didžiausia donorė ir žymiai prisidėjo teikia oficialią vystamąją paramą, trigubai padidinama savo paramą per pastarąjį dešimtmetį kitoms šalims. Stambule ES e, kreipsis į kitus donorius ir vystimosi partnerius, kad jie e, taip pat atitinkamai įsipareigotų padėti. Visi, visi šios šalis yra atsakingos už pagalbą e, mažiausiai išsvyščioms šalims, kad jos išbristų iš skurdo ir E, kylančios ekonomikos, kitos šalis turi atlikti savo darbą taip pat. Tvarus vystimasis, ilgalaikis, visapimantis augumas yra labai svarbus kiekviena iš tų šalių. Privatus sektorius turi atlikti labai svarbu vaidmenį šią prasme ir būtent jis gali padaryti didžiulį poveikį žmonių gyvenimui, kurdamas turtą, e, užimtumą. Tarybos potencialas kaip variklio augimui ir užimtumui taip pat yra nemenkas. Nepaisant to, ES nori pabrėžti, kad tarpusavio priklausomybė tarp e, pažangos ir mažų, mažiausiai išsivyščiusių šalių yra žmogaus teisės, lyčių lygybė, geras valdymas, demokratija, taika ir saugumas. Pažanga tose šalise yra susijusi su vystimosi partnerių politikos e, tarpusavio sąveikos, todėl reikia dėti didelės pastangas gerinant paramos mechanizmų veiksmingumą ir efektyvumą, taip pat e, didinti politikos e, suderinamumą. Brazilija jau pareiškė apie tris e, prioritetus. Noriu pridėti, kad konferencija taip pat turėtų spręsti klausimą, kaip tom šalims išbristi iš skurdo. ES kalbės apie mechanizmą, kaip būtų galima padėti šalims, daryti jiems nuolaidos ir panašiai. Na ir dėl to žymiai turėtų padidėti šalių, kurios nebebus traktuojamos kaip mažiausiai išsivyšusios šalis kategorijos per ateinantį dešimtmetį. Labai ačiū. Trupi, Dėkoju komisijos nariui. Dabar frakcijų mm, vardu, pirmiausia, APP frakcijos vardu, ponė Teoharus, pusantros minutės. Komisijos nariai, ponios ir ponai, tarybos išvados dėl ES įsipareigojimo yra labai aiškios, tačiau jos turi, jas turi lydėti labai aiškios priemonės. Europos parlamento atstovai per jungtinių tautų konferenciją Stambule pateiks labai griežtą rezoliuciją. Turiu pasakyti, kad e, kyla problemų dėl mūsų delegacijos statuso, kadangi ta delegacija bus tik dalyvaus stebėtojų teisėmis ir neturės galimybės pasisakyti. Aš manau, kad um, komisijos pirmininkas ponas Baroso galėtų įsikišti ir sutvarkyti šią situaciją. Norėdami kontroliuoti migracijos srautus, negalime leisti, kad tiek daug žmonių gyventų skurde ir varge. Manau, kad reikia peržiūrėti priemonės skirtas e, mažiausiai išsivystyčioms šalims. Akivaizdu, kad tie mechanizmai, kurie dabar įgyvendinami, nėra pakankami, kad padėtų tom šalims išbristi iš užburto skurdo rato. Bet to tų šalių turtais naudojasi kiti, trūksta demokratijos, vyrauja nesaugumas, būtent šie bruožai būdingi toms šalims dėl to juose trūksta elementarios infrastruktūros, švietimo, šlubuoja pirminė žemės ūkio gamyba ir taip toliau, trūksta ir teisingumo. Aš manau, kad Stambule gali pavykti susitarti dėl mechanizmų, kurie padėtų geriau spręsti skurdo klausimus. Ačiū. Socialdemokratų frakcijos vardu ponas Berman, pusantros minutės. 7%, ruim het Ačiū, ponė pirmininkė. Ekonominis 7 procentų augimas ir didesnė um, besimokančio aukštosiose mokyklose dalis nieko nepasako, situacija vis dar sudėtinga ir reikia taikyti atitinkamas priemonės Buvo pasirūpinta skolų nurašymų ir kitais dalykais, tačiau dar tikrai ne viskas. Augimas nebūtinai panaikina skurdą ir per pastaruosius dešimt metų situacija nei kiek nepasikeitė. Žmonės, žmonių skaičius, kurie per dieną e, turi išgyventi iš vieno dolerio sumažėjo, tačiau tie, kurie turi išgyventi iš dviejų dolerių, jų yra tiek pat. Ir iš tikrųjų nėra pakankamai galvojam apie tą situaciją. Nėra taip, kad vystomasis bendradarbiavimas e, neveiksmingas, mes jau suteikėme daug progų ir Stambule konferencijos metu reikės padaryti tam tikras e, išvadas dėl kai kurių prekių paskirstimo. Reikia tikro, gero paskirstimo ir tokiu būdu, manau, išvengsime įtampos, socialinės Socialinis teisingumas e, reiškia žymiai daugiau ir išsprendžia daugiau problemų negu santvarka, kurioje yra mm, tik e, nedidelis turtuolių valdantis sluoksnis. Šeimai neturtingoje valstybėje bet kuri lyga yra tiesiog katastrofa, kurios negalima sauliaisti. Taigi turime finansuoti viešasis sveikatos priežiūros programas, kalbėti apie aplinkosauką ir taip pat apie sveikas ligoninės. Liberalų e, frakcijos vardu ponas Giorensas. Viena minutė. Nuo 1990 iki 2011 metų e, bendras nacionalinis produktas pasaulyje padaugė, padidėjo 19 milijardų eurų. To pakaktų išnekinti skurdą. Tačiau to kol kas nepavyko padaryti. Bendradarbiavimo programų tikslas turėtų būti skurdžiausios šalis ir mm, reikia kurti stipresnę partnerystę su mažiausiai išsivyščiomis šalimis. Mes, aišku, tiekime savo žinias, savo politinę valią. Taip yra, bet tai yra viskas. Kaip didžiausias e, donoras ES turi imtis vadovaujančio vaidmens šioje konferencijoje. Toliau atsir frakcijos vardu panas Deva. Noriu padėkoti poniai Teotoros apie tai, kad įkalbėjo Europos parlamento statusą per tarptautinės konferencijas. Mes esame trys institucijos Europos Sąjungoje, turime apie tai pagalvoti. Mes esame didžiausias donoras. Tiekant pagalbą šioms šalims, padidinome savo pagalbą, tačiau skurdas taip pat padidėjo, nesumažėjo. Maždaug prieš dešimt metų Paskalas Lamė ir vystimosi komitetas E, įvedė savoką viskas išskyrus ginklus. Pamažu parlamentas taip pavertė viskas išskyrus ūkius. Mažiausiai išsivyščiusios šalis neturi pramoninių pajėgumų, jos turi žemės ūkio pajėgumą. Jeigu mes iš tikrųjų norime išnaikinti skurdą ir padėti tiems žmonėms, turime padidinti uh, jų galimybės prekiauti. Ne pagalba, o prekyba sumažins skurdą, bet kad sumažintume skurdą ir padidintume prekybą, mes turime padidinti jų pajėgumus eksportuoti tai, ką jie gali eksportuoti, o tai yra žemės ūkio produkto, žvinkystės produktai ir panašiai. Bet mes to nedarome mes įvedėme labai griežtus e, standartus, kurie, hygienos standartus, kurie yra labai svarbus vartotojams, tačiau ne, tai nepadeda padidinti tų šalių pajėgumą. Ir iš 50 dienos tik tai 3 buvo išbrauktos iš tos mažiausiai išsivyšiusių šalių kategorijos. Turime padidinti to, tą, šio, e, e, šį aspektą, nes kitaip mes apgaudinėjame save ir tą šalis. Ačiū. Toliau ponia Cimer, vieną minutę. Aš norėjau abiejų atstovų tarybos ir komisijos paklausti, kodėl jūs e, tik tuščiai kalbate atvykę pas mus. Aš manau, niekam nepadės tai, jeigu kalbėsime apie tai, kad yra rengiamas Istanbulo konferencijai ir kad valstybės narės ir Europos sąjunga savo įsipareigojimus pagaliau turi vykdyti yra aišku kaip diena. Negalime sutikti su tuo, kad milijardas žmonių pasaulyje badauja vis dar kasdien, o pačiose ir gyvena pačiose mažiausiai išsivyščiusiose šalyse. Mes turime kalbėti ne vien tik apie žemės ūkio struktūrų plėtrą, um, kalbame apie būtent milijardą žmonių. Ir man atrodo, jau tiesiog pernelik ciniška kalbėti apie atsparumą įvairiems šokams. Aš manau, reikia imtis realių įsipareigojimų, juos vykdyti ir pagaliau padėti mažiausiai išsivysiušiams šalims. Neprisijungusių narių vardu, ponas Klais, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes kalbame apie mažiausiai išsivysčiusias šalis ir manau, e, tai gera proga pakalbėti apie tai, kas vyksta, kokie nesąmoningi argumentai yra naudojami. Neteisingai buvo kalbėta, čia šiandien ir reikia dar ir Džeimsą Ricardo pacituoti. Vystimo vystomoji politika iš tikrųjų skatina tik tai korupciją e, ir kitus panašius dalykus ir afrikiečiams parodoma tik tai, jog jie yra priklausomi, o ne nepriklausomi. Vystomoji parama iš tikrųjų nieko neduoda, kad ir kaip absurdiškai bekalbėtų, nes vystomoji parama yra viena iš priežasčių Afrikos skurdo. Reikia pagaliau pakreipti dalykus kitą linkmę. Ir um, jeigu nebebus teikiama vystamoji parama, tai tik administracija ir e, užfiksuos tą dalyką. Patys žmonės to net nepajus. Iš tikrųjų, mes tuos skatiname tik daugiau korupcijos. Berman, Gerai, leisiu pateikti klausimą. Pone Perman, turite minutę. Dat buitenlandse belangen van. Pone Klas, ar galite sutikti su manimi, kad e, užsienio interesai Europoje ir taip pat JAV būtent sukėlė tą situaciją, apie kurią kalbame, diktatoriškus režimus e, rėmėme ilgą laiką ir artimuosiuose rytuose ir Afrikoje yra viskas labai panašu. Dėl to visgi labai svarbu vystamoji parama. Taip, aš iš dalies sutinku su tuo, ką sakė kolega Bermanas. Taip, dalinai esame kalti dėl to, kad diktatūram, diktatūrams pavyko išsilaikyti, ypač kai kalbėsime, kai, jeigu kalbėsime apie Kubą. Fidelis Castro, pavyzdžiui, buvo laikomas partneris, su kuriuo galima vystyti dialogą. Tai turėtų būti mm, jau mūsų praeitis, o dabar e, turėtume skatinti demokratiškus e, rinkimus. Panas Kačmarek, pusantros minutės. Ponios ir ponai, Turiu pasakyti, kad mažiausiai išsivyščiusių šalių savoka buvo sukurta maždaug prieš 40 metų ir šią savoką buvo apibrėžiamos tos e, bendruomenės pasaulyje, kuriams labiausiai reikia paramos. Ir ta savoka yra grindžiama ne tik pajamomis tenkačioms vienam gyventojui, jie atsižvelgiama ir į kitus dalykus, į žmogiškai kapitalą ir ekonominio augimo kliūtis. Reikėtų prisiminti, kad dauguma šių šalių yra Afrikoje ir dėl to visiškai pagrista, kad ES šiam žemynui skiria ypatingą dėmesį. Labai blogai yra tai, kad mažiausiai išsivyščiusių šalių skaičius didėja ir tik trys valstybės narės jau nebėra, atsiprašau, tik trys valstybės nebėra priskiriamos tai grupiai. Manau, kad turėtume labai rimtai pasvarstyti, kokią strategiją taikyti toms šalims, kurios išeina iš mažiausiai išsivyščiusių šalių grupės. Ta, tos strategijos įgyvendinimą turėtų būti lengva e, stebėti. E, yra dabar kalbama apie integracinio augimo skatinimą. Žinau, kad kai kurie Europos parlamento nariai turi abejonių dėl šios savokos. Neaišku, ką reiškia integracinis augimas, bet kita vertus, augimas yra tų šalių ekonominių gebėjimų kūrimo pagrindas. Ačiū. Slėptu. Ačiū dabar ponas Arsenis pusantros minutės. Ačiū. Komisijos nariai, kolegos manau, mes, galvodami apie sprendimus, kurie bus priimti Stambulė, turime užsibriežti tikslius tikslus. O tikslas turi būti per pus sumažinti mažiausiai išsivyščiusių šalių skaičių. Tai atrodo savaime suprantama, bet turiu pasakyti, kad per 30 metų tik trys iš tų valstybių nėra, nebėra priskiriamos mažiausiai išsivyščiusių šalių kategorijai. Mes turime laikyti savo įsipareigojimo teikti nustatyto dydžio paramą kasmet toms šalims. Taip pat turime užtikrinti, kad mūsų vystomoji politika būtų nuosekli. Mes negalime viena vertus teikti toms šalims piniginės lėšas, o kita vertus vokti iš tų šalių, taikant nesažiningą priekybos politiką. Mes turime pritraukti investuotojų į tas šalis. Reikia čia galvoti ir apie apsisaugojimą nuo klimato kaitos, kovą su klimato kaita. Taip pat reikėtų kovoti ir su nesažininga socialinė politika, kuri yra taikoma. Taip pat turime paremti vietos žemės ūkio gamybą, vietos ūkius, vietos rinkas. Be to reikėtų užkirsti kelią ir spekuliaciniams išpoliams prieš tas šalis. Būtent su tokiamis problemomis susiduria šios skurdžiausios šalis. Ačiū, ponai Arsenis, ponas Deva, jums turi klausimą. Kalbėtojas neįsijungi. Ar ne, ponas sutiktų su manimi, nes jis pavarnaudojo žodžius e, vokti, kad mes vagiame iš besivystančių šalių. Ar tai reiškia, kad mes, pavyzdžiui, 2 milijonus eurų duodame mažai salai už jų žuvis, už kelis tūkstančius e, tonų tūnų ir parduodame tas žuvis Europoje už 235 milijonus. Taigi 2 milijonus paverčiame 235 milijonais. Būtent taip vyksta viskas pagal žvininkystės politiką. Taip, ponė Deva, jūs dideliu mastu teisingas, teisus, žvininkystės susitarimai tarp ES ir trečiųjų šalių yra problema, kurią reikia spręsti iš esmės. ES turi susitarimus su šalimis ir gali e, galimybę žvejoti tose šalise, jų vandenise, tačiau reikia žiūrėti, kaip tie pinigai, kuriuos mes mokame už e, žuvis, panaudojami tinkamai. Ir ar jie padeda toms e, šalims išbristi iš mažiausiai išsivyščiusių šalių kategorijos. Ačiū, toliau ponas Migalskis, vieną minutę. Ačiū ponios ir ponai. Manau, kad ministras Neretas nėra teisus. E, šalis. Šalise, kurios išbrenda iš šios kategorijos, situacija taip pat yra per daug optimistiškai vertinama. Kaip čia buvo minėta, tik tai trys šalis - Botsvana, e, Žalesis e, Kišulys ir, ir Maldyvai išbrido iš šios kategorijos. Tai yra per mažai. Turime daug protingų, šal, turtingų šalių, kurios neturi gamtinių išteklių, pavyzdžiui, Šveicarija, Japonija. Ir kita vertus yra šalių, kurios turi daug gamtinių išteklių, tačiau jos yra skurdžios. Tai reiškia, kad politika gimdo skurdą, o ne kitaip. Taigi, be mūsų paramos mažiausiai išsivyščiom šalims, be naujų prekybos galimybių, taip pat reikia galvoti apie tai, kad reikia teikti ir politinę pagalbą, padėti kurti stabilias demokratinės vyriausybės. Tai yra mūsų pareiga taip pat. Ačiū, turiu dešimt prašymų e, kalbėti spontaniškai, tačiau dėja mes labai smarkiai vėluojame. Tai reiškia, aš duosiu žodį tik šešiems žmonėms, atsiprašau, likusių keturių. Pirmiausia, ponia Basesku, Delčiava, ponas Kortės Lasta, ponas Stela, panas Nikolai ir panas Ferreira. Atsiprašau likusiųjų, kaip sakau, kitaip negalime pasielgti. Pone Basesku, prašau Jums vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Manau, kad ketvirtoji Junktinių tautų konferencija yra gera proga peržiūrėti tarptautinę politiką skirtą prekybos pagalbai. Šių šalis susidarė su problemomis dėl pasaulinių ekonominių pokyčių atsiradusių dėl finansų krizės. Vis e, augančios maisto kainos yra didžiulė problema, kurios negalima ignoruoti. Svarbiausias prekybos paramos tikslas yra sustiprinti tarptautinį ir vidaus konkurencingumą 48 šalise. Todėl norėčiau pabrėžti, kad e, skurdo mažinimo svarba ir finansinės paramos veiksmingas vartojimas yra labai svarbus siekiant tūkstantmečio tikslų. Manau, kad naudinga būtų įtraukti į šį procesą ir besivystančias šalis, nes jos turi didžiulę patirtį panaudojant prekybos paramą. Ačiū, ponia Nederčiova. Le Président, les progrès des pays les moins avancés sont le reflet de nos. Pone pirmininkė, mažiausiai išsivyščiusių šalių e, pasiekti rezultatai atspindi mūsų vystamosios paramos e, sėkmę. Ir latinis augimas juk parodo, kad e, skurdo augimas parodo, kad mūsų priemonės žlunga. Mes e, norime kurti daugiau stabilumo, garantuoti žmogaus teisės, bet tada reikia atsižvelgti ir į vidaus, e, reikal, vidaus rodiklius, korupciją, įvairius barjerus ekonominėje srityje susijusius su nusavybės teisėmis ir panašiai. Reikia taip pat žemės ūkį tinkamiau remti, skatinti mažų ir vidutinių įmonių kūrimasi. O taip pat privalome priemonės labiau pritaikyti prie poreikių. Tik taip pasaulinė vystamoji parama bus sėkminga ir padės mažiausiai išsivystyčioms šalims. Ponas Kortas Laslo, vieną minutę. Hace 10 años los países donantes acordamos en Bruselas un plan de acción para. Prieš keletą metų šalis donorės sutarė dėl plano mažiausiai išsivystyčioms šalims, tam, kad e, galutinai būtų imamasi rimtų kovos priemonių su skurdu mažiausiai išsivystysios šalis labiausiai nukenčia nuo um, aplinkosaugos krizių, mai, apsirūpinimo maistu krizių ir turime dabar konstatuoti, kad savo tikslų nepasiekėme. Tik trims šalims pavyko um, pereiti į kitą kategoriją. Kita jungtinių tautų konferencija yra labai svarbi, dėl to reikės kalbėti apie naują veiksmų planą ir turėsime pagaliau vykdyti savo įsipareigojimus toms šalims, parodyti, kad per praėjusius dešimt metų šio to išmokome ir pasimokėme iš savo klaidų, turime teikti veiksmingą paramą, tikslingą paramą ir taip pat atsižvelgti į 2015 metų kontekstą. Pone Stiller, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Dėkoju tarybai, komisijai, visiems kitiems pasisakiusiems. Trys pagrindiniai dalykai, kurie lemia mažai išsivyščiusių šalių e, pažeidžiamumą, yra stabilumas, Bet norėčiau paklausti, ar diskusijų metu bus kalbama apie saugumą. Buvo paminėtos pakraštinės Saharos valstybės. Turiu pasakyti, kad ten labai daug ūkininkų yra moteris. Ir jeigu būtų e, skatinami pažangų sukininkavimo metodai, reikia investuoti į tos žmonės, kurie dirbo tame sektoriuje. Ir taip prisidėtume prie skurdžiausiai gyvenančių žmonių gerovės. Aš linkiu sėkmės komisijai dalyvaujant konferencijoje, taip pat lauksime ir jūsų pranešimo apie rezultatus. Ačiū, ponė Nikolai, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Esu įsitikinusi, kad šis parlamentas yra atsakinga institucija, jai tenka atsakomybė už tuos rezultatus, kurių pasieks Europos e, bendryje, Europos sąjunga, siekdama bendro tikslo kovoti su skurdu. Taip pat esu įstikinusi, kad mums tenka atsakomybė ir už Europos mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimą. Norėčiau pareikšti mintį, kad e, ir paskatinti kitus galvoti, kad ši konferencija bus puikiai proga mums įvertinti savo solidarumo modelį. Jei pažvelgtume į tas šalis, kurias vadiname mažiausiai išsivyščiusiomis, pamatysime, kad skurdžios šalis ir toliau bus skurdžios, o turtingose šalise ir toliau išliks aukštas gyvenimo lygis. Manau, kad mes turime iš naujo įvertinti mūsų teikiamos paramos modelį, mūsų teikiamą paramą, nes e, yra pavojaus, kad e, ta parama reikš mirties nuosprendį šalims. Ačiū dabar ponas Ferreira, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Šioje diskusijoje mes kalbame apie silpniausias ir skurdžiausias pasaulio šalis, kurių žmonės ir vėl kenčia dėl mūsų visų nesugebėjimo įgyvendinti jungtinių tautų rekomendacijas. E, tos šalis nukenčia nuo ekonomikos krizių, nuo stichinių nelaimių, bet kita vertus, tose šalise yra labai daug gamtinių išteklių. Jos tiesiog turi geriau sutvarkyti savo ekonomiką ir visuomenę. Apskritai viso pasaulio ekonomika ir e, visuomenė turi būti geriau organizuota, kad e, išnyktų netoligumai. Mes e, eikvojome lėšas tose šalise, leidome joms tapti lengvatinių mokesčių šalimis ir nepadėjome tom šalims pasinaudoti milžiniškais gamtiniais ištekliais, kurių ten yra. Mes turime stengtis emancipuoti pačius skurdžiausius tų šalių gyventojus. Ačiū dabar komisijos vardu. Žodis penkioms minutėms komisijos nariui Fiule. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbini parlamento nariai. Manau, kad ši įdomi diskusija rodo, kad mes visi siekiame to paties tikslo Tai taip pat atsispindi bendrame pasiūlyme patvirtinti rezoliuciją, kurią pateikė politinės frakcijas. Ypač paminėčiau šiuos svarbiausius tikslus, kurie mums atrodo svarbus. Visų pirma, kad konferencija turi siekti rezultatų, ES turi įvykdyti savo įsipareigojimus. Mūsų tikslas, aišku, yra remti šalis, kad jos galėtų išbristi iš mažiausiai išvyščiusių šalių kategorijos. Mes esame įsipareigojim e, rinkos prieigos, e, skolos palengvinimo, taip pat oficialios vystamosios pagalbos dalies skirimų e, šiam šalims prasme. Aišku, kad politikos nuoseklumas vystimuisi turėtų prisidėti prie visų politikos ryčių, remiant mažiausiai išsivyšęs šalis, šalis ir kovojant su skurdu o prioritetai turėtų būti sutikti, kaip, kaip pana Stiller visai teisingai čia sakė, maisto saugumo klausimui, žemės ūkiui ir infrastruktūros klausimams. Ir kaip iš tiesų sakė ponas Deva, prekybai. Prekyba atlieka labai svarbu vaidmenį taip pat, nes visi Suprantame, kad tos šalis yra pačios atsakingos už savo vystimasi, todėl veiksmingesnės mokesčių sistemos, geresnis valdymas mokesčių srityse yra būtini, kad būtų galima sustiprinti jų vidaus išteklius. Na ir pagaliau, jeigu tokios šalis ir neturi atsakomybės už klimato kaitą, mažiausiai išsivyščiusios šalis nukentės nuo jo labiausiai ir turime padėti joms prisitaikyti prie klimato kaitos. Baigdamas pasakysiu, kad šis, šis parlamentas visada smarkiai rėmė mažiausiai išsivyčiusios šalis ir esu įstikinęs, kad taip bus ir toliau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariui. Tarybos vardu ponas Nemetas, penkias minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai. Jei kalbėsime apie oficialią pagalbą ir totalią visą sumą, tai noriu pabrėžti, kad nuo 2002 e, metų pagal ES įsipareigojimus pagal Monterėjaus e, konferenciją, komisija pareiškia, kad ji turi suteikti visus šaltinius, reikia sutelkti visus šaltinius, vidaus šaltinius, pasinaudojant naujoviškus finansavimo mechanizmus ir besivystančių šalių paramą, tai yra tos sektoriaus ir besivystančios ekonomikos. 11 metų e, balandžio mėnesio išvadose sakoma, kad ES rimtai svarsto pasiūlymus dėl naujoviškų e, finansavimo mechanizmų, dėl pajamų e, generavimo, ypač tam, kad būtų galima numatyti, kokios lėšos bus galima skirti, kokias lėšas būtų galima skirti besivysančiams šalims. Aš norėčiau prisidėti prie pono Fulės nuomonės dėl to, kad mes turime laikyti savo įsipareigojimų, bet taip pat ir noriu pabrėžti jo pastabą dėl to, kad reikia didinti prekybos galimybės. Labai ačiū už jūsų dėmesį. Much, minister. Dėkoju ministrui. Yra šiuo klausimu rengiamos rezoliucijos. Diskusijos dabar baigtos, bus balsuojama rytoj 12 val.